Okay. Good evening, dear colleagues. Labas vakaras, kolegos. Pradėsime mūsų posėdį. Atsiprašau, kad prasideda posėdis 9 val. vakaro. Tačiau nebuvo kitos galimybės ir kito laiko surenkti mūsų posėdį. Ir visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas, jei niekas neturi jokių pasiūlymų, darbo tvarkę laikysime patvirtinta. Toliau pirmininkės pranešimai. 2.1. Koordinatorių rekomendacijos. E, gegužės 15 įvykusiame posėdėje koordinatoriai nusprendė atšaukti numatytą komandiruotę į Rumuniją, surenkti pasikeitimą nuomonėmis su atviros Lietuvos fondu dėl, atsiprašau, atviros visuomenės fondu dėl musulmonių moterų padėties Europoje kitame FAM posėdėje, parengti klausimą žodžiu dėl moterų teisų vakarų Balkanuose 2019 pradžioje ir paskirti sosdemų frakcijai jį renkti, surenkti kitų metų Tarptautinės moters dienos proga renginį skirtą moterų dalyvavimui politinių sprendimų prieimime. 2.2 norime pasisveikinti su naujais nariais FAM komitete ir pas, noriu pasveikinti pono Žozė Ignacio Farija iš APP frakcijos, kuris pradėjo dirbti mūsų komitete kaip pakaitinis narys. Dabar pereisime prie balsavimo, prie elektroninio balsavimo. Balsuosime dėl labai svarbios temos. E, prižiūrinčiųjų asmenų ir tėvų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Atvirtinsime e, pranešimo projektą, nuomonės projektą, autorė ponia Agniška Kozlovska Revičia. Kolegos, ar pas, esate pasirengę balsuoti, turite balsavimo korteles? Sorry,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 prieš susilaikė atmestas. 32 už prieš susilaikė atmestas. 20 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 21 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 21 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 23 už prieš susilaikė pritarta. 24 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 25 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvidešimt aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Trys šimtai dvidešimt šeštas pakeitimas, ar ne? 326 kas už, prieš, susilaikė, atmetė. Norite patikrinti, kaip balsavome? Buvo laišk, buvo aišku. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Trys du penki, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet patikrinkime. Prašau balsuoti. And now the vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. 272 ir 273 pakeitimai už, prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname, kai balsavome dėl 272, 273, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarta. Šešioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Tikrinkime, kai balsavome dėl šešioliktojo pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 334 kas už, kas prieš, susilaikė Tikriname, kaip balsavimą dėl 334. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 333 už, prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname, kaip balsavimą dėl 333. Balsavimas baigtas. Atmestas. 32 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 35 kompromisas už, prieš, susilaikė, Pritarta. 36 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 375 už, prieš, susilaikė, pritarta. 376 už, prieš, susilaikė, atmestas. 377 už, prieš, susilaikė, atmestas. 378 už, prieš, susilaikė atmestas. 157 už, prieš, susilaikė atmestas. 37 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 38 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 39 kompromisas už. 21 pakeitimas prieš tai. Už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti, kad balsavimą dėl 21 pakeitimo prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 399 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 39 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 40 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 422 pakeitimas ne. 419 su žodiniu pakeitimu pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 422 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Turime tikrinti, kaip balsavimą dėl 422, prašau balsuoti. Now, Balsavimas baigtas. Atmestas. 423 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 41 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 24 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmestas. 456 ir 457. Ne, jis atkrenta. 430 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 434 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Keturi trys penki, keturi trys septyni, kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. 440 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 442 pakeitimas už, prieš, susilaikė, turime patikrinti, kaip balsavimą dėl 442, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 443 už, prieš, susilaikė, turime patikrinti. Kai balsavome dėl 443, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Patikrinsime, kaip balsavome dėl 25 pakeitimo, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 445 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Taip, reikia tikrinti. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Keturi šimtai keturiasdešimt ketvirtas už, prieš susilaikė atmestas. 26 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Tikriname, kaip balsavome dėl 26. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Keturi šimtai keturiasdešimt septintas už prieš susilaikė atmestas. 448 už prieš susilaikė atmestas. 42 ir 43 kompromisai už prieš susilaikė pritarta. 28 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Ir tikriname, kai balsavome dėl 28 pakeitimo, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 454 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime tikrinti, kaip balsavimą dėl 454, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 44 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 45 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 468 pakeitimas už, prieš susilaikė. Turime patikrinti, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 421 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 422 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 38 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 39 pakeitimas ir 40 tapatus dėl abiejų kartų už prieš susilaikę. Turime tikrinti, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikę pritartę. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė prita, pritarta. 56 už, prieš susilaikė atmestas. 50 su Taigi 68 pakeitimas, atsiprašau. 10 valanda, atsiprašau. 58 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 59 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 56 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pasitikrinam. 56 65, atsiprašau, pakeitimas. Priimta. 95 pakeitimas. Atsiprašau, penktasis kompromisas patenka už prieš susilaikę priimta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Septintas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Devinšim penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. 95 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas, priimtas. 96 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas kompromisas, atsiprašau. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Tryliktas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 159 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 156 e, pakeitimas už prieš. E, reikia pastikrinti. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Priimtas. 14 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 170 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 183 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 189 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite pastikrinti? 189. Pasitikrinam. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmestas. Atmestas. Pakeitimas. 190 pakeitimas už, prieš, susilaikė, 190. Dar kartą. 190 pakeitimas už, prieš, susilaikė, primtas. 193 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 194 už, prieš, susilaikė, atmestas. 197 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 198 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. 198 pasitikrinam. Pradedam balsavimą, dabar balsavimą baigiam. Priimtas. 199 už, prieš, susilaikė, Reikia pasitikrinti. 199. Balsavimą pradedam. O dabar balsavimą baigiam. Atmestas. Du šimtai antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. Du šimtasis pakeitimas už. Taigi už, prieš, susilaikė atmestas. 201 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. 204 už, prieš, susilaikė atmestas. 205 pakeitimas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. 205 pakeitimas, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Patvirtintas. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 206 e, pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 211 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė atmes, e, priimtas. Now the final word, but okay. Which one? So it's page 26. Colleagues, we need to go on page 26. 26 puslapį, kolegos, atsiverskime, sugrįžkime prie jo. Amendment. Uh, No, it's not the same. Amendment 4, 5, yes, amendment 456. 456 uh, pakeitimas, 26 ir 27. SND grupė 27. Yeah. After amendment 24. Po 24 pakeitimo. 456-457. 456, 457 už, prieš, reikia galbūt pasitikrinti. 456, 457. Uh, it's rejected. Atmestas. E, kitas pakeitimas 427 už, prieš, susilaikė atmestas. Na, o dabar galutinis balsavimas. Tai yra nuomonės pakeit... nuomonė pakeista, nuomonės projektas, pradam balsavimą, balsavimą baigiam. It's adopted. Patvirtinta. Priimta nuomonė. Ačiū. Dėkojame pranešėjai. Agnieškai Kazlovskai Rajevič, visiems šešėliniams pranešėjams. Bet ši nuomonė yra tik mūsų FAM komitete. Nepamirškite, kad reikia ir kitose komitetuose daug ką nuveikti. Užimtumo komitete reikės tikrai nemažai ką nuveikti. Meeting, uh, 20 birželio 9 val. vyks kitas posėdis. Taigi, dėkoju, linkiu gražus vakaro, labos nakties, iki rytojaus.